pateikti balsavimo paaiškinimus dėl visų šių dalykų. Sääntöjen mukaan Purchenseissä ei ole. Pagal darbo tvarkos taisyklės e, nėra. Paaiškinimų dėl balsavimų. E, buvo paprašyta e, Mariją Arbet e, e, kaip kultūros komiteto narę. Ir taip pat e, viduržėmė.